rastų sprendimų pradėti dėrybas būtų balsuojama, jei ne, tai tie sprendimai įsigalios. Da, netrukus kolegos perėsime prie darbo pagal darbo tvarkę. Noriu informuoti tarybos pirmininką, kad pirmininkas Tajanė rytoj pagal įprastinę įstatymų prieimimo procedūrą pagal parlamento darbo tvarkos taisyklius 78 taisyklę pasirašys du teisės aktus, tų teisės aktų pavadinimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Ir prieš pradėdama e, darbo tvarkės klausimų svarstymą e, noriu suteikti žodį parlamento nariams. Pone Frunzulika, jūs prašėte žodžių dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, lapkričio 20 Kijeve įvyko nacionalinių Ukrainos mažumų forumas, kuriam, kuriame dalyvavo rumunų, vengrų, lenkų, slovakų, bulgarų, totorių, žydų mažumų atstovai kad apsvarstytų naują išvietimo įstatymą, pagal kurį tautinėms mažumoms draudžiama e, savo vaikus mokyti e, jų kalbomis. Ta forma e, to formo eigas sutrikdė e, svoboda, judėjimas, patios judėjimas Ukrainoje ir pareikalavo tą formą evakuoti. Noriu paprašyti, kad parlamentas pareikštų poziciją tokiu svarbiu klausimu. Ir dėl Ukrainos valdžios m, tolerantiško elgesio E, šiuo klausimu. Ukraina yra įsipareigojusi puoselėti ir skatinti Europos vertybės, taip pat ir žmogaus teisės ir tautinių mažumų teisės, beigi užtikrinti e, mažumoms teisę e, kalbėti savo gimtają kalbą ir ją mokytis. Ačiū, dabar žodis poniai Šuicai. Dėl posėdžio vedimo tvarkos norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Norėčiau parlamentą informuoti, kad Kroatijos parlamentas sustabdė savo darbą. Ta pat Ta pati padarė ir Bosnijos Hercegovinos parlamentas, nes Hagos tribunolas paskelbė labai svarbų sprendimą e, šešių asmenų adresu. Kalba eina apie žmonės, kurie mirė dėl apsinuodėjimo Hagos ligoninėje. Yeah. Kalba eina apie asmenį, kuris išgėrė e, nuodų ir žuvo per posėdį. Mes norėtume, kad perdotumėte konkrečią, perdotumėte konkrečią žinę Hagos e, teismui ir noriu pabrėžti, kad kroatų kaltinimai Bosnijai ir Hercegovinai yra visiškai nepagristi. Yes, you, want, uh... Ačiū pirmininkas, sako ponė Intveld. Visi žinoma, kad politinės diskusijos kartais būna labai intensyvios ir karštos, tačiau nežiūrinti tai, kad jau kurį laiką su politikoje mane apstulbino e, nupieštos įsivaizduojamos kartuvės šešių Lenkijos parlamento narių. E, džiaugiuosi, kad pirmininkas Tajanys iškart sureagavo, kreipėsi į Lenkijos parlamentą ir paprašė užtikrinti šešių kolegų saugumą. Lenkijos premjerė pasmerkė šiuos veiksmus, bet kalbėdama apie tai, ji iškart pasakė, bet pažvelkite, kaip jūsų parlamento nariai elgesi ir e, svaidosi šmeižikiškais kaltinimais Lenkijos adresu. Ir dėja buvo pasakyta, išsakyta pastebėjimo apie šio parlamento narius, taip pat ir apie mane pačią. Aš tikėčiausi, kad bendravime mes galėtume rodyti daugiau pagarbos vieni kitiems. Ir kreipiuosi pirmininką Tajanį, noriu paprašyti jo pareikalauti, kreiptis į Lenkijos kolegas ir institucijas ir paprašyti užtikrinti žodžio laisvę, diskutuojant pačiomis įvairiausiomis temomis. Dėkoju už šį labai svarbų pareiškimą ir, kaip žinia, pirmininkas Tajanis ėmėsi veiksmų ir manau, kad mes dažniau turėtume vartoti žodį pagarba. Dėkoju. Ponas Dakmats, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl darbo tvarkos. Dėl ponės default pasisakymo jeigu ji laikytųsi tų pačių, e, aš norė, norėčiau pasiteirauti, ar laisvo žodžio laisvės principas e, jai toks pats svarbus parlamente kaip ir už jo ribų. Atsakysiu į šį klausimą ir taip, taip ir yra. Na ir dabar nekalbėsime toliau apie e, posėdžio tvarką. Pane dar Harms. Pone Hams, atsiprašau. O po to grįšime prie darbo atvarkės. Dar norėčiau e, pritarti tam, kas sakė kolegė iš Aldi frakcijos, nes kai aš socialinėje žiniasklaidoje išvydau kelių mūsų kolegų iš Lenkijos e, vaizdus, pakartus, Tai mane labai suneramino. Nemanau, kad tai priskirtina žodžio laisvės ryčiai. Mano manimu, tai yra faktiškai nusikalstama veika. Taigi, mes tikimės, kad kolegos prezidiumi, įskaitant ir mūsų vicepirmininkai iš Lenkijos, Taigi tikimės, kad jie ne vien tik tais atsiprašys e, dėl šių veiksmų, kuriuos vertinau kaip nusikalstama veika, bet netirimsis veiksmų. Dėkoju, pane Harms. Taip, aišku, tai yra rimtas klausimas, viską pasižymėjome ir plenarinė sesija pritarė šiems nuskambėsiams būkštams, kuriuos palaikome. Na, tikrai nesinorėtų, kad toliau tęstume šias diskusijas, tačiau dar sutiksiu žodį ponui Krasnodovskijui. Prašau. Nepotrzebnie się martwią. E, Kolegos be reikalo nerimauja, Lenkijos valdžia atlieka atitinkamą tyrimą dėl šio incidento. Ačiū. Dėkuoju šią informaciją, ponė Vaigilį. mes norime, ši, mes šiandienam norime išreikšti solidarumą įvairiems kolegoms ir norėčiau paraginti šį parlamentą pademonstruoti ir solidarumą dviejų buvusių parlamento narių atžvilgių, kurie yra įkalinti Ispanijoje. Ir aš manau, kad e, atsisakytume um, principo, kad ir toliau tylėsime dėl šių faktų. Kolegos, e, minėjau, kad e, pirmininkų suiga uh, lapkričio 15 dieną e, patvirtino galutinį darbo atvarkės projektą, jis yra išpratintas na, ir pasikonsultavus su frakcijomis įtraukėme štai kokius pakeitimus. Taigi šiandieną komisijos pareiškimas dėl e, sprendimo dėl sąžininko apmokesimo dokumentų rinkinio yra atidėtas, o komisijos pareiškimas dėl uh, E, Atikoje vykstančių potvinių yra įtrauktas į darbo atvarkę, o ponio Gaigerio e, rydinos pranešėjimas dėl um, maržas yra įtrauktas balsamui. Toliau ES sutarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo yra atidėtas. Ar būtų prieštaravimo? Atrodo, kad ne, jie patvirtinti. Na, dar dėl rydienos teisės reikalų komitetas patvirtino ponios Ferreras neliečiamybės um, pranešimą pagal 99 taisyklę ir šis pranešimas bus perduotas balsavimui rytoj. Darbo tvarkė yra patvirtinta su šiais pakeitimais, grįžta prie e, prasnės sesijos tvarkos ir pirmasis darbo tvarkės punktas 2018 m. biudžeto procedūra. Na ir mūsų e, sąraše e, pirmasis yra ponas Artui, jis yra e, biudžeto kontrolės.